Good morning, dear, dear friends. We will start. Labas rytas. Pradėkime. Prašom sėstis. Buenos días, eh, compañeras, compañeros. Vamos a. Labas rytas, kolegos. Pradėkime komiteto posėdį. Ir visų pirma, pirmininkės pranešimai. pirmiausia, norėjau pasakyti, kad lapkričio 19 dieną organizuojame susitikimą dėl lyčių aspekto įtraukimo. Antrasis toks susitikimas. Pirmasis buvo išties įdomus. Labai sunku pradėti darbą, kai dar yra šiek tiek triukšmo salėje. Taigi, kaip jau minėjau, 19, lapkričio 19 dieną organizuojame antrą susitikimą dėl e, lyčių aspekto įtraukimo. Antras bus toks susitikimas. Ir frakcijos išreiškė norą organizuoti antrąjį e, susitikimą, ypač naujieji parlamento nariai pareiškė tokį norą. Ir nor, nu, tikimasi, kad į seminarą ateis e, kaip įmanoma daugiau žmonių. Taigi, lapkričio 19 diena. Kitas dalykas. Pirmininkės pranešimai dėl koordinatorių rekomendacijų. Norėjau Jūs informuoti, kad mes aptarėme ataskaitas, pasiskirstėme jas ir kiekvienas koordinatorius kolegoms perduos, e, kas buvo nuspręsta. Tuomet galime pereiti prie kito darbo atvarkės punkto, aštuntojo, tai yra ES ir visuotinė vystymosi programa po 2015 metų. Pranešėja Malin Bjork pristatys klausimą. O tuomet diskutuosime. Labai ačiū. Iš pradžių norėjau padėkoti visiems kolegoms, kurie atsiuntė pasiūlymus pakeitimams. 85 pakeitimai buvo gauti. Ir manau, kad tai tik įrodo, kaip, e, kokia svarbi yra tema ir kaip visi esame e, ją susidomėję. iš ties svarbu kalbėti apie tarptautinę tvarę plėtrą. Taigi dar kartelį dėkoju visiems pateikusiems pasiūlymų pakeitimams. Ir aš tikiu, kad ši nuomonė, kad jie su tie pasiūlyti pakeitimai sustiprins e, parengtą nuomonę. Nuomonė kalbama apie daug skirtingų temų skirtingi klausimai paliečiami, pavyzdžiui, smurtas prieš moteris. Beveik visiems pasiūlymams dėl pakeitimų pritariu, dėl kai kurių stengiausi rasti kompromisinį variantą. Buvo pasiūlyta pakeitimų dėl moterų teisės į savo kūną, dėl seksualinės ir reprodukcinės veikatos. Taigi dėl to pasiūliau kompromisinį variantą tiems pasiūlymams dėl pakeitimų. Taip pat kalbame apie skurdą, skurdo mažinimą ir kaip tai liečia moteris. Kalbame apie moterų vaidmens didinimą ekonominėje srityje. Yra nemažai pakeitimų, svarbių pakeitimų pateikta dėl mergaičių teisių. Ir siūloma e, paminėti politikos rytis, kurios galėtų padėti užtvirtinti mergaičių teisės. Taigi nemažai pateikta pakeitimų ir matote turbūt mano pasiūlymus dėl kompromisinių variantų ir manau, kad mes nuomonę aiškiai žinutę nusinčiame. Manau, kad nuomonė prieimus pakeitimus bus tikrai stipri ir aiškiai žinia atsakingam DF komitetui. Mums iš ties reikia kokybiškesnio, stipresnio nusistatymo, kai kalbame apie moterų teisės. Girdėjau, kad Dėvė komitete pateikta apie 500 pasiūlymų pakeitimams. Taigi labai svarbu, kad mūsų nuomonė laiku pasiektų Dėvė komitetą ir kad um, jie galėtų turėti tą dokumentą, kai balsuos dėl dokumento savo komitete kitą savaitę. Taigi aš tikrai norėjau už pa, pa, paprašyti, kad pasistengtumėme, kad sekretariatas gautų mūsų nuomonę laiku ir galėtų įtraukti į savo balsavimą. Taigi dar kartelį dėkoju už jūsų pateiktas pastabas. Labai ačiū. Dėkoju Malinai Bjork. O dabar suteiksiu žo, ro, žodį šešėliniams pranešėjams. EPP atstovo nėra. Jeigu nėra norinčiojo pasisakyti iš EPP, tada pereisime į SND. Trumpai, Trumpai ponė pirmininkė, noriu pasveikinti Malin Bjork su jos nuveiktų darbų, parengus e, pirminę nuomonę ir peržiūrinti visus pakeitimus, kuria, kurių didžiai daliai socialdemokratai pritarė. Taip pat kom, pasiūlyti kompromisai papildo e, darbą nuveiktą rengiant nuomonę ir moterų vaidmuo vystimose srityje, ar tai būtų švietimas, ar sveikatos apsauga yra labai svarbus. Ir žinome, kad, kad jos susiduria su diskriminacija įvairiose šiose srityse. Tūkstantmečio tikslai e, dar neįgyvendinti, jų nepavyko pasiekti, todėl svarbu, kad būtų akcentuojamas uh, tas matmuo moterų mergaičių e, sveikatos apsaugos, taip pat e, galimybė užsitikrinti seksualinės ir reprodukcinės teisės, mes tikrai palaikome šiuos siekius čia ir visame pasaulyje. Ačiū už visą darbą ir aš supratau, ko prašote ir e, mūsų nuomonė, mūsų siūlymai turi atsirasti Dėvė komiteto balsavimo sąraše. Pone Jeržievska. Deja, aš nepritariu ankstesnių kalbėtojų nuomonėms, nes mano patikti, e, į mano pateiktus pakeitimus e, jie net nebuvo e, priimti, jų, jų nėra kompromisuose. Gaila, kad E, kiti pakeitimai net nebuvo svarstomi. Mūsų pakeitimai yra svarbus, kalbant apie moters, svarbu moterų socialinį vaidmenį. Mes palaikome šeimos vertybės ir pasisakome užtinkamas sąlygas sudarytas moterims susilaukti vaikų. Kodėl šis aspektas yra pamirštas. Negaliu tuo patikėti ir mane tai stebina. Europa išgyvena demografinės problemas. Turime stiprinti moters vaidmenį, moterų kaip, kaip motinų vaidmenį. Ir tūkstantmečio plėtros tiksluose dėja apie tai visiškai nekalbama. Žinoma, mes e, esame prieš smurtą ir už pozityvų moterų švietimą, tačiau negalime e, pamiršti to, kad moteris nori tapti motinomis. Todėl turime užtikrinti sąlygas e, tėvystiai, motinystiai ir dėja, bet dėja šis aspektas yra pamirštas. Ir mano pateikti pasiūlymai iš viso net neatsispindi kompromisiniuose pakeitimuose, į juos nebuvo atsižvelgta tai kaip jį tada galima net kalbėti apie kompromisą. Turiu kai kurių e, nuomonėje išdėstyti pasiūlymai, kai kurie netitinka mano nuomonės. Ir jie pažeidžia valstybių narių teisės. Negaliu pritarti aborto e, propagandai, aborto kaip, kaip E, kiekvienos moters teisės pristatymo. Abortas negali būti sveikatos apsaugos e, dalis, tai negali būti šio laikinio šeimos planavimo dalis. Bet koks abortas kelia pavojų sveikatai, moters sveikatai ir jos gyvybei. Todėl sveikatos apsauga turėtų būti nukreipta į gyvybės, mo, moterų ir vaikų gyvybių ir sveikatos išsaugojimą. Būtina užtikrinti prieiga prie sveikatos apsaugos, ji turi būti kompetitinga ir, ir turime užtikrinti vaiko ir motinos sveikatą. Aš palaikau nemažai kompromisinių pakeitimų, nes juose kalbama apie smurtą prieš moteris, prieiga prie švietimo. E, bet manau, kad reikia kovoti su kai kuriais pakeitimais, kurie tiesiogiai remia, pasisako už abortą. Ačiū ponė Vinjeska. Norėčiau pakomentuoti procedūrą, neturini. Ne kompromisiniais pakeitimais bandome apibendrinti nuomonės išreikštas įvairiais e, pakeitimais, kad nesidubliuotų tekstas. Galime, rengdami kompromisinius pakeitimus, bandyti apžvelgti, apibendrinti kontroversiškas nuomonės juose. Toks yra komprom, tokia yra kompromisinių pakeitimų paskirtis. Ir reikėtų surenkti diskusijas tarp skirtingų delegacijų atstovių. Jei kompromisams nebus pritarimo, tuomet Jei kompromisams nebus pritarta, tuomet dėl jų nebalsuosime. Jei nepritarėte kai kuriems pakeitimams, kuriuos išsakė ką tik kalbėjusi kolegė, tuomet dėl jų turėsime balsuoti. Ar dar kas nors norėtų paprašyti žodžio? Ne, aš tik norėčiau pasveikinti pranešėją su už jos nuveiktą darbą Kompromisinių pakeitimų rengimas yra nelengvas darbas ir manau, kad jūs puikiai padirbėjote. Yra pateikta pakeitimų, kuriuose kalbama apie kovą su smurtu lyties pagrindu. Taip pat e, aplinkosauga ir skurdo sąsajas apie tai, kaip klimato kaita veikia moterų teisės. Uh, Pavyzdžiui, mes patikėme 46 pakeitimą dėl seksualinių ir rep, rep, seksualinės ir reprodukcinės sveikatos teisų. Ir tai ši, šis aspektas teisė tai nusipelno būti aptartas šiame dokumente. Manau, kad Europos komisija Charlotte Boom pasisakys irgi trumpai. Noriu pasakyti, kad mes džiaugiamės komiteto dalyvavimu sprendžiant šį klausimą. Darbo po 2000, Pekino darbo tarkė po 2015 yra puikia galimybė moterų klausimus paversti tarptautiniais prioritetais. Tai bus visuotinė darbo tarkė taikoma visoms valstybėms, taigi tai yra puikia galimybė. Džiaugiamės, kad jūs dalyvaujate šiame darbe ir noriu patvirtinti, kad komisija kaip ir ES valstybės narės E, tvirtai ir visapusiškai pasisako už tai, kad šie klausimai būtų įtraukti iki 2000, po 2015 darbo atvarkė, apie tai kalbama ir tarybos išvadose, ir mes ir toliau palaikysime tokią poziciją būsimose tarp vyriausybinėse dėrybose. Ačiū. Balsuosime dėl šio pranešimo šiandien, vėliau apie 11 valandą. Ir dabar periname prie kito darbo tvarkės punkto. Stambulo konvencija dabartinė padėtis e, ir įgyvendinimo aspektas Europos tarybos vardu pasisakys e, ponas Violė. Atsiprašau, ponas Bioliai a quien damos eh, la palabra agradeciendo de antemano. Prašom. Aš suteiksiu žodį ponui dabar Humberto Dibilai ir noriu iš karto padėkoti, kad atvyko į mūsų posėdį. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū už tai, kad pakvietėte mane Europos tarybos vardu pristatyti mūsų darbą kovos su smurtu prieš moteris rytyje ir uh, E, būtinio smurto srityje. Aš dirbu Europos tarybos Briuselio biure. Aš lankiausi jūsų komitete ankstesnėje kadencijoje ir man tikrai malonu vėl sugrįžti čia, e, susitikti su jumis, ponia pirmininkė, ir su komiteto nariais ir pasikeisti nuomonėmis. Jūsų komitetas tikrai svarbu, mums yra svarbus ir mes tikrai labai vertiname jūsų paramą. Dabar kalbėsiu angliškai. Tai- Šiandieną Aš didžiausią dėmesį pasisakydamas skirsiu Europos tarybos veiksmams, ypač politikos ir sutarčių sudarimo, jų įgyvendinimo bei priežiūros klausimams. Jūs žinote, kad e, tuo įsigalios Stambulo konvencija ir praėjusi rūpjūti Kaip jūs žinote, ta konvencija buvo paskelbta, tai yra konvencija dėl kovos su smurtu prieš moteris. Šiai konvencijai jau skirtos dvi iškilios premijos, pripažįstant jos svarbą Ir neseniai e, spalio mėnesį Stambulo konvencija buvo pagerbta jungtinių tautų moterų IPE ir būsimos politikos instituto skirta premija ir tai yra 14 metų politikos formavimo premija. Konvencija pripažįsta ir pripažįsta kaip labai pažangę sutartį. Yra daug konvencijos aspektų, bet norėčiau išskirti septynis iš jų. Pirmiausia, konvencija labai aiškiai nustato, kad e, smurtas prieš moteris yra žmogaus teisių pažeidimas. Antra, konvencija pripažįsta tą unikalią unikalius santykius tarp vyrų ir moterų, bet e, atmeta moterų pažeminimą. Konvencija remiasi nuostata, kad neįmanoma panaikinti smurto prieš moteris, neinvestuojant daugiau į kokybiškesnius vyrų moterų santykius. Ir tik tai galių pasiskirstimas tarp vyrų ir moterų gali užtikrinti sėkmingą kovą su smurtu prieš moteris. Trečia, konvencija a, paneigia tabus, tabu, kad e, smurtas prieš moteris yra tik būtinis privatus reikalas ir ją siekiama apsaugoti moteris ir merginas nuo smurto apraiškų. Keturi. Konvencija yra pagrindinis pavyzdys, kaip galima nustatyti išsamų teisinį pagrindą, kurio gali pasinaudoti nacionalinės valdžios institucijos, kaip galima koordinuoti tarpusavyje politikas tarp vyriausybių, parlamentų, ne, vyriausybinių organizacijų, regioninių ir vietos valdžios institucijų. Penkta. Konvencija iškelia aukos teisės ir poreikius. Merginos ir moteris e, turi absoliučią teisę į apsaugą nepriklausomai nuo jų kultūrinių, religinių ir kitų skirtumų. Ir um, labai svarbu tai, kad konvencija uh, smerkia bet kokio pagrindo smurto apraiškas. Pagal konvenciją bus renkami duomenis apie smurtą prieš moteris ir merginas, įskaitant ir smurtą būtyje, bet taip pat bus renkami duomenis ir apie psichologinį smurtą, seksualinį smurtą, įskaitant prievartavimus, persekiojimą lyties organų žalojimą, priverstinį vaisiaus pašalinimą Ir, kaip jau sakyta anksčiau, egzistuoja didžiulis, didžiulė problema e, statistinių duomenų surinkimo srityje. Labai trūksta tų duomenų, bet dabar prieimus e, konvenciją visos pasirašysios šalis turės rinkti labai išsamius duomenis. Ir galiausiai konvencija pripažįsta, kad nepriklausomai nuo pačių konvencijos nustatomų taisyklių ir standartų, ta konvencija nėra savaiminis tikslas ir ją yra įdėgiamas konvencijos įgyvendinimo stebėjimo mechanizmas. Prie to dar grįšiu vėliau. Reikia išskirti du dalykus, į kuriuos norėčiau atkreipti jūsų dėmesį. Tai pirmiausia, moters lyties organų žalojimas ir kitas konvencijos įgyvendinimo stebėsena. Pirmojų atveju dauguma Europos tarybos valstybių narių neturi jokių atskirų nacionalinių teisės aktų reglamentuojančių šią sritį. Europoje tai nėra paplitę ir mokytojai, socialiniai darbuotojai ir profesionalus medikai yra tik tai e, tos kategorijos žmonių, kurios gali nustatyti kylančią mergaitėms riziką. Tačiau pripažįstama, kad e, lyties organų, moters lyties organų žalojimas Europoje egzistuoja ir e, todėl yra reikalavimas numatyti baudžiamąjas sankcijas už organų žalojimą ir uh, nustatyti teisminę uh, aukos apsaugą. Stambulo konvencija tokiu būdu išplečia patį veiksmų lauką, bet to prie šio darbo prisijungė ir organizacija Amnesty International, kurie e, tokiu būdu bendromis pastangomis būtų įmanoma, bus, bus parengtos um, samios gairės, kurios uh, bus paskelbtos artimiausiomis dienomis anglų kalba. Dabar dėl konvencijos įgyvendinimo stebėjimo. Stebėsena atliekama bus dviem etapais. Pirma, Konvenciją pasirašysios šalis turės paskirti specialistus, kurie sudarys grevjo, taip vadinamą grevjo komitetą. Komitetas turės teikti stebėsenos srityje pagalbą, įvertinant, kaip konvencija įgyvendinama valstybėse narise. Komitetas renks klausimynus kurios platins tarp pasirašysių šalių ir taip pat vyks į pasirašysias šalis atlikti patikrinimus vietoj, susitikti su įvairiomis susijusiomis organizacijomis ir po to parengs ataskaitas apie kiekvieną pasirašiusiąją šalį ir padėti joje. Taigi tada um, pasirašiusiųjų šalių komitetas uh, analizuos ataskaitą, o pasirašysiųjų šalių komitetą sudaro oficialūs pasirašysiųjų šalių vyriausybių atstovai. Komitetas turės patvirtinti Grevjom parengtą ataskaitą ir jos pagrindų parengti, e, jei reikalinga, e, specifines kiekvienai šaliai skirtas rekomendacijas. Kokiegi dabar padėtis? Kadangi konvencija įsigaliojo tik rūpiučio mėnesį, tai vyksta parengėmieji darbai, bet artimiausių metų Grevion komitetas turėtų pradėti veikti, bet dar nepaskirti specialistai, kurie dirbs tame komitete pagal darbo tvarkos taisyklės tarybos, Europos tarybos ministrų um, ministrai turės patvirtinti šių metų pabaigoje darbo tvarkos taisyklės ir numatoma, kad pirmasis susitikimas um, komiteto įvyks kitais metais iki vasaros atostogų, o jau po to netrukus uh, vyks apsilankimai konvenciją pasirašiusiuose šalise ir bus rengiamos atitinkamos ataskaitos apie padėtį kiekvienoje iš jų. O ką mes galime pasakyti apie dabartinę padėtį ir kaip ji pasikeis dėka Stambulo konvencijos? Konvencija nustato labai aukštus standartus, kuriems pritarė vis daugiau valstybių. Ir um, tos valstybės ketina pa, konvencijos pagrindų formuoti savo politiką. Dabartiniu metu pastebėjoma tendencija nustatyti baudžiamasias sankcijas už uh, smurto veiksmus prieš moteris. Pavyzdžiui, Junktinė karalystė ir Prancūzija jau priėmė įstatymus dėl priverstinių santokų, moterų persekiojimas, už moterų persekiojimą numatyta baudžiamoji atsakomybė Lenkijoje ir kitose 11 šalių o taip pat ir jungtinėje karalystėje. Jungtinėje karalystėje 12 metais nustatyta baudžiamoji atsakomybė už um, bauginimą persekiojimu. Taip pat yra valstybių narių, kurios jau priėmė įstatymus dėl baudžiamosios atsakomybės už uh, mergaičių lyties organų žalojimą. Uh, bet kuriuo atveju tokiai, kai smurto fiksuojamos apraiškos šeimoje, daugelis valstybių numato baudžiamąją atsakomybę. Lenkijoje ir Italijoje, pavyzdžiui, tai pasilgta. Taip pat pastebima tendencija formuoti labiau suderintą ir visą apimančią valstybių nacionalinę politiką. Atsirado valstybėse uh, E, koordinuojančios institucijos, kurios e, kovoja, už, bando užkirsti kelią e, smurtui būtyje. Taip yra Suomijoje ir Slovakijoje. Na ir dar keletą žodžių apie ES ir ES tarybos bendradarbiavimą šioje srityje. Mes tikrai džiaugiamės, kad jau dabar bendradarbiavimas vyksta labai aukštų lygių. Nuolatos um, keičiamasi uh, vizitais pačių aukščiausių lygių rengiami bendrai susitikimai ir kiti renginiai. Tačiau oficialiai, jeigu pasižiūrėsime, tai pamatysime, kad tikrai ES įvairios institucijos išsako o, savo pritarimą Stambulo konvencijai ir jos nuostatoms. Europos parlamentas praeisių e, vasarį priėmė rezoliuciją, kuri mūsų galva labai svarbi Toje rezoliucijoje Europos parlamentas aukštai įvertino Europos tarybos e, darbą rengiant ir pasirašant Stambulo konvenciją ir ragina ES prisijungti prie šios konvencijos. Mes vertiname tai kaip teigiamą žingsnį ir um, laukiame tolesnių žingsnių iš ES pusės. Taip pat stebime, kad ir Europos vadovų tarybos išvadose, konkrečiai pirmininkaujant Graikijai birželį, valstybės narės yra raginamos prisijungti prie Stambulo konvencijos. Tuo tarpu prie Stambulo konvencijos prisijungė 15 šalių, aštuonios iš jų tai ES valstybės narės. Taigi mes manome, kad tai yra labai gerai, nes labai daug ES šalių jau pasirašė tą konvenciją, tačiau mes tikrai skatintume ir ragintume daugiau valstybių narių ratifiku, pasirašyti ir ratifikuoti Stambulo konvenciją. Ir baigdamas Noriu pasakyti, jog Europos taryba įsitikinusi, kad ateityje Europos Sąjungos veiksmai galėtų sustiprinti statytų taisyklių įgyvendinimą ir duoti tikrai labai e, daug naudos. Noriu išskirti porą dalykų. Pirmiausia, e, tarybos, Europos taryba yra prieimusi lygių e, lyčių lygybės strategija, kurią vadovaujasi Europos taryba savo darbe. Strategija numato penkis tikslus. Antrasis iš jų tai kova su smurtu prieš moteris kad tie tikslai būtų įgyvendinti, yra numatyta eilė priemonių. Viena paaiškių tai statistinių duomenų rinkimas, tai labai svarbu. Antra priemonė e, geros patirties e, analizė ir keitimasis ją ir e, konkrečių rekomendacijų teikimas. Tai reiškia didžiulį darbą, kurį turės atlikti Europos taryba ir mes esame įsitikinę, kad Europos Sąjunga ateityje irgi dirbs e, tome ta pačia kryptimi. Neseniai Europos taryba paskelbė tyr, analitinio tyrimo rezultatus kurie atspindi, kaip įgyvendinamos iki šiol paskeltos rekomendacijos dėl moterų, moterų apsaugos nuo smurto. Tai labai išsamus dokumentas, kuriame atspindėta visų Europos tarybos valstybių narių padėtis ir e, manau, kad jame jūs rasite labai daug įdomių dalykų, kurie padės jums e, kovoti su smurtu prieš moteris. Dar norėčiau pacituoti vieną neseniai paskelbtą pono Musniko dokumentą kova su smurtu prieš moteris turi tapti absoliučiu prioritetu ir būtina, kad daugiau šalių ratifikuotų, pasirašytų ratifikuotų Stambulo konvenciją. Tai aišku, vienu mostu neužtikrins geresnės moterų padėties, tačiau milijonai moterų gali būti geriau apsaugotos dėka šios konvencijos. Ačiū uždėmesi. Eh, Dėkoju. Ačiū už tokį įdomų pristatymą eh, dėl Stambulo konvencijos įgyvendinimo. Aš iš ties didžiuojas, kad Italijos vyriausybė jau ratifikavo konvenciją ir tikiuosi, kad visos kitos valstybės paseks šiuo pavyzdžiu. Taigi tikėkime, kad konvencija pasieks e, dar geresnių rezultatų. Buvo daug darbo įdėta į konvencijos rengimą ir iš ties aš labai džiaugiuosi šią svarbia konvencija, kurio tikrai tikiu. Iš pradžių sutiksiu žodį Koracija Bil kolegijai. Dėkoju, ačiū. Džiaugiuosi, kad turime šiandien Europos tarybos atstovą ir tikrai dėkoju už puikiai atliktą darbą. Kartu su Amnesty International buvo parengtas gairės, kaip reikėtų bendradarbiauti su pilietinės visuomenės atstovais, taip pat vykdoma stebėsena kiekvienoje šalyje. Ir šiandien taip pat posėdėje turime daug atstovių iš arabų e, šalių. Ir būtina apie tai kalbėti, kai mes vis dar susidurėme su smurtu prieš moteris. Manau, kad visiškai yra nepriimtina, kad tik 8 valstybės iš 28 iki šiol yra ratifikavę konvenciją. Aš tikrai norėčiau užduoti klausimą Europos tarybos atstovui, ką mes galėtumėme padaryti dar. Mes, mūsų EPP frakcija organizavo kampanijas, ragino ratifikuoti konvenciją, mes ra, išleidome knygas, kūrėme filmus ir galiu pasidžiaugti, kad Liepos mėnesį Švedija ratifikavo konvenciją, bet to nepakanka. Ir aš norėjau paklausti tarybos atstovo, kaip mes galėtumėme prisidėti. Mes taip pat klausėme komisarės Jūrovos nuomonės. Galbūt būtų galima kalbėti uždavėme klausimą kolegijai Jūrovai, kaip būtų galima suteikti didesnį teisinį svorį konvencijai. Jis sakė, kad apsvarstys e, šį klausimą. Taip pat labai svarbu pabrėžti, kad mes čia kalbame apie vyrų smurtą prieš moteris, kad toks smurtas nėra šeimos vidaus reikalas. Yra labai daug valstybių Europoje, kurios neapsaugo moterų už uždarų namų durų. Ir labai gerai, kad konvencijoje numatoma atsakomybė, baudžiamojo atsakomybė, prevencijos priemonės Ir čia parlamente mes turėtumėme kalbėti apie priemonės, kurių reikia imtis ir dabar reikėtų skatinti, įgyvendinti ir perkelti į kiekvienos šalies teisės sistemas konvencijos tekstą. Mes turime apginti moterų ir merginų orumą. Turime tą tylą sugriauti ir kalbėti garsiai apie moterų patiriamą smurtą, kuris jau yra kaip kartais net tapęs uh, tam tikra tradicija, nes moteris yra aukos, o ne asmenys, kuriuos reikėtų kaltinti dėl patiriamo smurto. Taip pat reikėtų kalbėti apie galimybės kurti prieglaudas moterims, nes labai dažnai moteris paprasčiausiai neturi kur eiti, neturi kur prisiglausti. Ir tam turėtų būti numatytos atitinkamos lėšos. Aš lankiausi Abu Dabėje ir mačiau, kad labai dažnai uh, kyla ta išteklių problema, nes moti nėra šiam klausimui skiriama pakankamai išteklių, nėra pakankamai prieglaudų ir moteris paprasčiausiai neturi kur eiti. Dėkoju kolegijai Kuratse Bild. Dabar žodis uh, kolegijai Becera iš ALDE frakcijos. Dėkoju pirmininkė. Ačiū Europos tarybos atstovui už pristatymą ir manau, kad šiandien yra puikia proga mums ir mūsų komiteto svečiams išgirsti būtent jūsų nuomonę, ką mums iki šiol pavyko šioje srityje nuveikti. Man džiugu, kad jūs pabrėžėte norą užmėgsti kuo glaudesnį bendradarbiavimą tarp Europos tarybos ir Europos Sąjungos institucijų. Iki šiol mes organizavome, reguliariai organizavome susitikimus, o vasario mėnesį mes taip pat aptarėme komiteto darbą ir Stambulo konvenciją. Taip pat valstybės narės buvo paragintos ratifikuoti konvenciją. Vas prieš mėnesį Romoje Aš dalyvavau renginyje ir man pavyko tiesiogiai pabendrauti su žmonėmis rengiančiais, rengusiais Stambulo konvenciją. Taip pat kalbėjausi su ES agentūrų atstovais ir supratau, kad Europos parlamentas tikrai turėtų dalyvauti tokio pobūdžio renginiuose, tačiau oficialaus pakvietimo mes negavome. Nes iš ties tai kartais gali tapti problema ta, tas komunikacijos stygius. Nes ten, kur yra priimami sprendimai, ten, kur yra diskutuojama, mums taip pat reikia ir būtina dalyvauti. Mm, tikrai norime matyti, kaip yra užtikrinamos tos pagrindinės teisės ir mes norime dar aktyviau e, tame procese dalyvauti. Dėl ratifikavimo minėjote, kad aštuonios valstybės kol kas tik ratifikavo Stambulo konvenciją. Aš, mano žiniomis, septynios valstybės buvo. Kokia yra aštuntoji? Ir dar noriu paklausti, kokie yra Europos tarybos planai e, dėl to, kad būtų pagreitintas ir palengvintas konvencijos ratifikavimas. Pavyzdžiui, ar būtų įmanoma e, ratifikuoti konvenciją kiekvienoje valstybėje atskirai Aš norėjau išreikšti norą dabartinėje parlamento kandencijoje e, parengti dokumentą, kur būtų numatyta privaloma bausmė, privaloma būdžiamoji atsakomybė už e, prieš moteris taikytą smurtą. Taip pat norėtumėme daugiau apsaugos ir saugumo e, smurto aukoms. Mūsų frakcija ALDE planuoja organizuoti renginį už po dviejų savaičių, kurio metu mes kalbėsime taip pat ir apie Stambulo konvencijos ratifikavimą. Mendes Buta dalyvaus renginyje, esu tikra, kad jūs ją žinote. Ji yra viena pagrindinių Stambulo konvencijos varomųjų e, jėgų bus taip pat mūsų komiteto pirmininkė ir žinoma kviečiu daug kitų e, suinteresuotų šalių ir kviečiu jūs dalyvauti taip pat. Dėkoju, sako pirmininkė. 11 valandą prasidės elektroninis balsavimas. Dabar matau, kad šeš, yra šeši uh, asmenys norintys pasisakyti. Taigi labai apgailestauju, bet suteiksiu jums tik po pusantros minutės laiko kalbėti. Um, Ačiū. Norėčiau padėkoti ponui Biolė už tai, kad dalyvauja mūsų uh, posėdyje ir, ir noriu pasakyti, kad mūsų komiteto darbe e, kova su smurtu prieš moteris yra vienas prioritetų Norėtume, kad dar daugiau valstybių narių įsijungtų į šią kovą. Džiaugiuosi, kad mano šalis pasirašė šią konvenciją balandžio mėnesį. Kaip ponė Karatsa sakė, mes Taip pat e, dirbome rengiant Europos arešto orderį, kad galėtume e, apsaugoti moteris. Taigi, jeigu toks orderis išduodamas vienoje šalyje, jis galioja kitoje šalyje. Taip užtikrinamos aukų teisės, jų apsauga. Parlamentas e, įgyvendino šią iniciatyvą. Taip pat mes dirbome rengiant pasiūlymą dėl nusikaltimų aukų apsaugos. Rengiame pranešimą dėl e, smurto lyties pagrindų ir rengiamės užduoti klausimą komisijai. Tai yra besitęsianti kova ir negalime nuleisti rankų, e, kovojant už geresnį moterų teisių užtikrinimą. Taip pat turime e, kovoti už vaikų apsaugą, kurie taip pat nusen, nukenčia šioje situacijoje. Ačiū toliau, ponas Urtuzan. Trumpai, pirmininkė, visų pirma, noriu pasakyti, jog tikrai gera žinia, kad konvencija įsigaliojo rūpiučio mėnesį, tai tikrai didelė pergalė kovoje su smurtu prieš moteris ir tai svarbiausias dalykas, ką reikėtų pažymėti. Man kelia susirūpinimą Taipogi tai, kad e, valstybės e, vangiai reagu, e, ratifikuoja šį dokumentą, manau, kad mes turime bendradarbiauti šiuo klausimu su jumis ir noriu šią progą pasidžiaugti Europos tarybos darbu, nes Europos taryba nueina daug toliau nei mes ir tai taip pat reikia pasakyti Taip pat reikia pripažinti, kad mes ES mastu dar neturime rimtų teisės aktų šiais klausimais ir turėtume siekti juos priimti. Noriu užduoti Jums konkretų klausimą. Kai kuriuose valstybėse narėse e, biudžeto apkarpimas ir socialinių paslaugų e, mažinimas mums kelia didžiulį susirūpinimą. Noriu paklausti, ar būtent tokie biudžeto apkarpimai gali kelti pavo, ke, ke, gali pakengti konvencijos įgyvendinimui šalyse ar ne. Ačiū. Ačiū toliau, ponė Bjork. Pasistengsiu kalbėti trumpai. Pratesiu e, pono Urtisun išsakytą mintį. nusprendėme, kad Stambulo konvencijoje aiškiai būtų akcentuota, kad mes kalbame apie mm, vyrų ir moterų turimos įtakos galios skirtumus ir kaip tai veikia moterų situacija. Mums reikia politikos, kuris skatintų moterų organizacijas, moterų dalyvavimą ekonominėje veikloje, politika, politikos, kuri investuotų į socialinę infrastruktūrą, kuri yra reikalinga, taip pat, e, kuri sustiprintų moterų teisės. daug kalbama šią temą, parengta daugybė popierių, bet reikia konkrečių investicijų į moterų teisės, ir į jų įgalinimą. Reikia daug nuveikti ir aš mm, laukiu komisijos pasisakymo apie tai, kaip e, ji dirba, kokias studijas rengia ir kaip ji ruošiasi užtikrinti Stambulo konvencijos įgyvendinimą. Žinoma, valstybės narės turi daug dar nuveikti e, investuodamos į šią sritį ir kovodamos su smurtu prieš moteris. Ačiū. Ačiū. Man tikrai džiugu, kad šis klausimas vėl svarstomas. Kai pradėjau dirbti parlamente, mes visiškai nekalbėdavome apie vyrų smurtą prieš moteris. Taigi tikrai džiugu, kad šis klausimas vėl įtrauktas į darbo atvarkę. Labai svarbu čia remti statistiniais duomenimis. Žinome, kad daugybė statistinės informacijos apie moteris nėra oficialiai e, pristatoma, nes moteris nedrįsta e, teikti pranešimo apie tai, kad patyrė smurtą. Svarbu, kad ES ratifikuotų Stambulo konvenciją. Aš taip pat raginu e, visus kovoti už tai, kad būtų ratifikuota vaiko teisų konvencija. E, Manau, kad bus nelengva pasiekti, jog sąjunga ratifikuotų ją, bet tai būtų svarbus, svarbi užduotis. Kalbame apie lygybės klausimus. Vyrai neturi turėti jokios valdžios moterų atžvilgių. Moteris turi teisę e, savarankiškai kurti savo gyvenimą ir turėti galimybę išeiti iš tų namų, kuriuose jos susiduria su smurtu ir gyventi savarankiškai. Aš tikiuosi, kad mes ir toliau skirsime dėmesio šiam klausimui, kol visos e, valstybės narės ratifikuos šią konvenciją. Ačiū, ponė Suka. Ačiū. Noriu visų pirma padėkoti ponui Biolėjui už tai, kad atėjo pas mus. Prieš dešimtį metų dirbau vietos e, regionų kongrese Europos taryboje ir mes taip pat e, daug dėmesio skyrėme kovai su smurtu prieš moteris. Taigi ačiū, kad atėjote į mūsų posėdį ir pristatėte šią temą. Sutinku su ponė Koratsa. Aštuonios valstybės valstybės e, ratifikavusios yra tikrai nepriimtinas rezultatas. Turime mąstyti apie Europos Sąjungos tapimą Stambulo konvencijos šalimi, kad, kad ne tik šalis ją ratifikuotų. Aš esu iš Kroatijos Ir spalio pabaigoje Zagrebe, e, Kroatijos parlamente vyko to klausimo svarsimas ir mes rengiamės netrukus ratifikuoti tą dokumentą. Tai tikrai gera žinia. Na, trumpai kalbant, aš pritariu siūlymui rinkti duomenis, tai tikrai svarbu. Aš taip pat manau, kad kitas, kad stebėsena yra tai kitas svarbus dalykas, reikia tai paremti. Tačiau jeigu nebus išteklių, mūsų darbas negalės būti atliktas. Reikia, lėšų, reikia skirti lėšų prieglaudų statybai ir apsaugoti aukas. To neįmanoma padaryti neturint pinigų. Užbaigdama noriu Jums padėkoti už visą darbą, kuris buvo atliktas iki šiol. Ir aš tikiuosi, kad mes ratifikuosime tą konvenciją. Ačiū. Paskutinis kalbėtojas. Kokie hi. Ačiū. Iš tikrųjų, kova su smurtu yra e, teisinga kova. Tačiau kodėl kalbame vien tik tai apie smurtą prieš moteris? Kodėl konvencija nėra platesnės apriepties? Kodėl nekalbama apie smurtą visų žmonių atžvilgių? Jūs nesuprantate, kodėl tik kelios valstybės narės ratifikavo šią konvenciją, bet tai yra visiškai akivaizdu. Konvencijoje yra aptarti ideologiniai aspektai, kad prieš mane kalbėjusi kolegė paminėjo statistinius duomenis ir smurto mastus Europoje. Norėčiau pacituoti empirinius duomenis, kuriais atsispindi smurtas prieš moteris Europos Sąjungoje. Juos paskelbė viena iš Europos agentūrų, tai tikrai patikimi duomenis ir ten, pavyzdžiui, anot šių duomenų Lenk, Lenkija yra lab, Lenkijoje situacija yra labai gera. Laimiai, Lenkija nėra ratifikavusi šios konvencijos. E, ir Lenkijoje yra žemiausias smurto prieš moteris atvejų skaičius visais, pagal visus kriterijus e, pas mus yra labai mm, užfiksuota mažai atvejų, kuomet moteris kreipiasi į policiją tai netitinka žiniasklaidos teiginių apie tai, kad apie tai moteris nepraneša. Manau, kad moteris Lenkijoje skirtingai labiau nei kitur jaučiasi saugios. Pone Višnievska, turime pereiti prie balsavimo. Deja, turime užbaigti to klausimo svarstymą. Smurtas prieš moteris yra rykšti. Moteris, kurios žūna dėl to, kad prieš jos pakelia ranką jų partneriai, sutoktiniai, vien dėl to, kad jos yra moteris. Ir mūsų komitetas gilinasi būtent į šį reiškinį smurtą prieš moteris. Dabar turime užbaigti šio klausimo svarsimą. Deja, ponė, jūs nebeturite galimybės toliau tęsti savo pasisakymą. Jūs cenzuruojate mano pasisakymą. Dabar pereisime prie balsavimų. Europos tarybos atstovas norėtų raštu atsakyti į jūsų užduotus klausimus ir išsakytas mintis. Manome, kad tai yra tikrai nepaprastai svarbi tema ir prašysime mūsų svečią ateiti į komitetą ir kitomis progomis. Europos komisija taip pat turės galimybę pristatyti savo poziciją. Ta proga. Bandysime numatyti diskusijas mūsų e, posėdžiuose ateityje ir skirti pakankamai laiko Svarbiausia nepamiršti pagarbos vieni kitiems. Visi kolegos turėjo galimybę pasisakyti per diskusijas. Turime laikytis pasisakymui skirto laiko apribojimų. Ir dabar balsuosime. Ar pas, pasitikrinkite, ar visi turite balsavimo korteles. Jei turite, balsuojame. Visų pirma, ES ir visuotinė vystimosi programa po 2015-ųjų. Pone Jimenez Beseril. Trumpai. Noriu pabrėžti, kad šis pranešimas yra tikrai labai svarbus, raginu e, jūs atkreipti dėmesį į tai, kad tūkstantmečio plėtros tiksluose neaptarti moterų, moteriams aktualūs dalykai, moterų teisės. Mes norime akcentuoti šiuos klausimus darbo tvarkė po 2015-ųjų e, švietimas, sveikatos apsauga, gimdyvio apsauga. Pirmininkė, ačiū, mes apie tai jau kalbėjome, visos frakcijos turėjo galimybę išsakyti savo nuomonę, perdėme prie balsavimo. Trečias kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 30 pakeitimas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Ketvirtasis pakeitimas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Kompromisinis ketvirtas pakeitimas patvirtintas. 35 pakeitimas. Trys jo dalis. Balsuosime už kiekvieną atskirai. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš. Susilaikę. Patvirtinta. Antroji dalis. Už. Prieš. Susilaikę, patvirtinta. Trečioji dalis 35 pakeitimo, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Pereikime prie 36. Kas už? Prieš. Susilaikę. Patvirtinta. Kompromisinis penktasis pakeitimas už. Prieš. Susilaikę. Patvirtinta. 42. Už prieš, susilaikę, patvirtinta. Kompromisinis šeštasis už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 48 už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 56 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 83. Dvi dalys. Pirma dalis už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Antroji dalis. Kas už? Prieš. Neiškus man rezultatas, prašome balsuokime elektroniniu būdu dėl 83 pakeitimo antrosios dalies. Balsavimą pradedam. Balsavimas baigtas. Kaip matote rezultatus, atmestas pakeitimas, nes 19 prieš ir tik 11 už 2 susilaikė. Kompromisinis aštuntas pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Pakeitimas 63. Kas už? Prieš, susilaikė, patvirtinta. 46, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 47, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Kompromisinis septintasis už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Kompro 43 pakeitimas, dvi jo dalys. Pirma dalis kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Antroji dalis kas už, prieš. Pasitikslinkime, balsuojame elektroniniu būdu. Už antrąją dalį balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtintas 18 už 15 prieš. Kitas pakeitimas prieš patvirtinta. 52 už prieš susilaikę patvirtinta. 54 už prieš susilaikę, patvirtinta. 49 už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Kompromisinis devintas už. Prieš. Mhm Atsiprašau, sako pirmininkė, nemačiau pakeltų rankų, prašyčiau. Ne, man sufleruoja, kad dauguma už, patvirtinta. 58 už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 59 už, prieš, susilaikę, patvirtinta kompromisinis dešimtas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Kompromisinis 60 už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 62 už, prieš, susilaikę, atmesta. 64 už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 66 už, prieš. Pasitikslinkime, balsuojame elektroniniu būdu. Dėl 66 balsavimo pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta 14 už 19 prieš. 68 kas už? Prieš. Jeigu keliate rankas, jeigu kelsite rankas, aš geriau matysiu, pasitikslinkime, balsuojame elektroniniu būdu dėl 68 pakeitimo. Balsavimas baigtas. na, tikrai vons vienu balsu patvirtinta. 69 už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 62 pirma dalis už, prieš, ne, pirmininkė pasitaisus 70 pakeitimas už pirmąją dalį, už, prieš, susilaikė patvirtinta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė patvirtinta. 71 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 81 už, prieš. Pasitikslinkime. Balsujeme. Balsavimas baigtas. Atmesta. 72 už. Prieš. Pasitikslinkime. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Aštuoniolika už, penkiolika prieš patvirtinta. Septyniasdešimt ketvirtasis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Septyniasdešimt penktas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 76 už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 77 už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 79 už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 78 už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 80 už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Ketvirtasis už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Šeštas už, žodžių pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Septintas už, prieš, susilaikę, atmesta. Aštuntas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Kompromisinis antras už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Dešimtasis už, prieš, Jeigu antrasis kompromisinis tvirtinamas, tai pereiname prie dešimtojo pakeitimo už prieš patvirtinta. Vienuoliktas pakeitimas, dvi dalys. Pirmoji dalis, kas už? Prieš. Patvirtinta antra dalis už. Prieš. Patvirtinta. Dvyliktas pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaikę patvirtinta. Kompromisinis pirmasis už. Prieš. Susilaikę patvirtinta. Tryliktas už. Prieš. Susilaikę patvirtinta. Penkioliktas už. Prieš. Susilaikę patvirtinta. Septynioliktasis už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 Balsavimas baigtas. Patvirtinta 18 už 15 prieš. Taigi kita dalis už prieš susilaikė. Patvirtinta 27 už prieš susilaikė patvirtinta. Pirmas pakeitimas už prieš susilaikė patvirtinta. Antras pakeitimas už prieš susilaikę patvirtinta. Trečias už prieš susilaikę patvirtinta. Dabar galime balsuoti už visą pranešimą. Balsuojame elektroniniu būdu, balsavimą pradedame. Balsavimas baigtas.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 Galutinis balsavimas. Jis nedilgai truks. Antroji dalis, dėl jos prašoma balsuoti atskirai. Pirmoji antrosios dalies dalis už prieš susilaikę Patvirtinta antroji dalis. Kas už? Prieš? Susilaikę? Patvirtinta. Trečioji dalis už? Prieš? Susilaikę? Patvirtinta. O dabar balsuosime galutinai dėl viso Balsavimas baigtas. Patvirtinta 29 už, 3 susilaikė. Labai ačiū už bendradarbiavimą.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 Good morning. Labas rytas, kolegos. Salam aleikum. Tęsime komiteto posėdį. vakar turėjome puikią progą įdomiai pasišnekėti, padiskutuoti, palyginti skirtingų šalių patirtį, pasidalinome savo patirtimi, nuomonėmis apie moteris dalyvaujančias politinėme gyvenime. Taip pat turėjome progą koordinuoti mūsų būsimus veiksmus. tikrai reikia mėgsti dar glaudesnį bendradarbiavimą tarp nacionalinių arabų šalių parlamentų ir Europos parlamento. Taip pat reikėtų glaudžiau bendradarbiauti su pilietinė visuomenė visame viduržėme jūros regione. Kalbėti apie lygias galimybės tarp vyrų ir moterų. tokią lėtingą dieną noriu paklausti, ar būtų norinčiųjų pasisakyti, galbūt kas nespėjote pasisakyti vakar. Čia šiandien tokioje labiau neformalioje aplinkoje galime pratesti mūsų vakarykštės diskusijas, apsikeitimą nuomonėmis. Taigi dabar suteikiu žodį jums. Nematau jūsų vardų iš taip toli, todėl mano kolega užsirašys vardus tų, kurie nori pasisakyti. Ir tuomet pradėsime diskusiją. Matau, kad yra daug norinčių dalyvauti. Iš ties tikrai žodį suteiksime visiems norintiems, todėl norėjau paprašyti, kad visi sutilptumėme į laiką, e, nekalbėti ilgiau nei penkias minutės. pradėsime nuo e, ponios Bajų. Dėkoju. Salam aleikum. Ačiū. Norėčiau padėkoti Europos Sąjungai bei Europos parlamentui. Norėčiau e, paminėti visas drąsias moteris, kurios buvo nužudytos Libijoje. Taip pat norėčiau prisiminti buvusią Europos parlamentą. Libijos parlamento narė, kuri buvo nužudyta vairuodama mašiną. Žinoma, Libija pergyvena labai sudėtingą smurto kupiną laikotarpį, bet nežiūrint tokio sudėtingo laikotarpio, mums pavyko surenkti rinkimus. Moteris, kurios e, taip pat dalyvavo rinkimuose, neturėjo galimybės iki pat e, galo pristatyti savo kandidatūrų, jos negalėjo e, pasiekti, kad būtų užtikrinta vyrų ir moterų lygybės užtikrinimas ir po, po to karo, po, kuriame vyrai save laikė didvyriais. Libijos parlamentas, kurio nare aš esu, žinoma, galime didžiuotis tuo parlamentu, didžiuotis tuo, kad tame parlamente 16 procentų narių yra moterys. Be abejo, reikia e, gerbti vyrų ir moterų lygybę, e, ypač atšvelgiant į tai, kad 48 procentai Libijos gyventojų yra moterys. Aš e, dalyvavau, iškėliau savo kandidatūrą rinkimuose, parlamento rinkimuose ir po to, kai buvau išrinkta, dalyvavau į parlamentą, dalyvavau parlamento vicepirmininko rinkimuose ir buvau antrąją vicepirmininkė. Patyriau tuo metu tikrai nemenką spaudimą iš kolegų vyrų, kurie manęs klausinėjo, kodėl tu čia lendi, tu ne, nieko nepasieksi, tu nelaimėsi rinkimų, tu esi moteris. Bet e, aš nekreipiau dėmesį į tą spaudimą ir tiesiau toliau savo kovą, siekiau savo tikslo ir aš įrodžiau, kad moteris tokia kaip aš gali e, e, varžyti su vyrais. Ir naujasis parlamentas, naujajam parlamente yra įkurta moterų teisų, moterų reikalų komisija. Taip pat e, ypač akcentuojame ne, ne tik kovą už žmonių teisės, bet taip pat ir už moterų teisę būti, tapti mama, nes mums tai yra tapatus dalykai ir mes visada kovojame už, mam, už motinų teisės, nes moteris, motinos privalo turėti galimybę dalyvauti visose visuomenės gyvenimo aspektuose - politikos, politinėme, ekonominėme gyvenime. Ir mums mes pasiekėme sėkmės po ilgos kovos ir įkūrėme tą komisiją. Kreipėmės į premjerą, klausdami, ar moteris galėtų būti vyriausybės narės. Vyriausybė kaip tik šiuo metu uh, tvirtinama, tačiau mūsų, mes, nebuvo, mes nebuvome iki galo išklausytos. Bet vis dėlto pirmą kartą vyriausybė, kurią atmetė parlamentas, pirmą kartą arabų pasaulyje. Libijoje pirmą kartą moteris buvo nominuota būti užsienio reikalų ministre, tačiau tą vyriausybę atmetė parlamentas ir taip, bet reiktų pasakyti, kad ta moteris susidūrė su, su įvairiausiais užgauliojimais, agresija. Ir po to ta e, moteris buvo dar kartą teikiama į švietimo ministro postą. Ir reikia pasakyti, kad, na, na nu, pr prieš ją prieš ją pradėjo kovoti jos pačios šeimos nariai. Jie nenorėjo, kad ji taptų švietimo ministre. Partijos taip pat norėjo, kad švietimo ministro poste būtų vyras. Mes norime, kad vyrų ir moterų lygy, lygybė taptų realybė. Ir mes norime, kad šis siekis taptų suvokiamų dalykų gyventojams ir ypač, kad tai suvoktų moteris. Moterys, kur, kur moteris yra pasirengę būti vadovėmis. Mes reikalaujame ir kovojame už tai, įvairiose organizacijose, visuom, bilietinės visuomenės organizacijose. Norime, kad, būt, kad mūsų balsas būtų išgirstas ir taip tokiu būdu norime šviesti mergaitės ir berniukus, kad taip būtų užtikrinta vyrų ir moterų lygybė. Kovojama už tai, kad to, ta lygybė būtų įtvirtinta šalies konstitucijoje ir kad tai būtų įrašyta akmens lentelėse ir kad niekas jokių būdų negalėtų tokių nuostatų išbraukti, iš kažkokios jų panaikinti. Mes, moteris, manome, kad mūsų laukia dar ilga kova kelyje uh, link vyrų ir moterų lygybės, bet mes tikimės e, to tikslo pasiekti. Entre compañeras Eh, porque si hacemos intervenciones. Dėkoju. Jeigu visi kalbėsime labai ilgai, tuomet neliks laiko kitiems norintiems pasisakyti, todėl dar kartelį prašau kalbėti trumpai. Dabar žodis kolegijai Alkavasi. Nežinau, teisingai ištariau jūsų pavardę. Ačiū, aš esu iš Palestinos. Vakar pasakojame apie tai, kad mums prireikė 31 metų, kad pasiektume. 81 metų, kad pasiektume tikros vyrų ir moterų lygybės, bet reikia pasakyti, kad iki dabar mums pavyko pasiekti nemažai tikslau, nežiūrint, nežiūrint į daugybę kliučių. E, vyrų ir moterų lygybė yra visuotinė vertybė, už tai visi kovojame. Ir kad galėtume kad galėtume panaikinti išliekančias kliūtis, reikia už šį tikslą kovoti drauge. Negalime kovoti su tomis kliūtimis vis labiau globalėjančiame pasaulyje, jei nepakeisime mąstymo e, šio laikinės kartos žmonių vyrų ir moterų mąstymo. Ir e, manau, kad svarbiausias prioritetas ir, ir Europoje, ir kitose šalise e, yra tai, apie tai, mm, tai turi būti švietimo, mokymo programų dalis mokyklose, kad ateities kartos būtų mokomos apie vyrų ir moterų lygybę ir Tokiu būdu mes pasieksime šio tikslo ir užtikrinsime šią pamatinę žmogaus teisę, užtikrinsime jos įgyvendinimą. Taip pat reikia nepamiršti ir kai kurių kitų aspektų ir, ir, ir dar kartą peržiūrėti kai kuriuos aspektus susijusius su, e, e, su, su, su kalbu apie tai, kaip, kaip auklėjami berniukai ir kaip auklėjamos mergaitės. Šios dalykus reikėtų peržiūrėti. Ir tai reikia kovoti už tai, kad lygybė taptų realybę tarptautiniu mastu, kad tai būtų tarptautinė teisė. Tik taip e, galų gale e, išnaikinsime tas egzistuojančias koncepcijas, e, kurios pagristos vyrų ir moterų skirtumais. Ir pasauliniu mastu įtvirtinsime tai, ką vadiname prevencinę diplomatiją kurios pagalba galėsime toliau siekti įtvirtinti žmogaus teisės ir, ir siek, ir puoselėti tas vertybės, kurių visi siekime, siekiame. Norėčiau, kad ir vyrams, ir moteriams būtų prieinamos tos pačios galimybės. Negalime e, reikalauti, kad moteris taptų visiškai tokia kaip vyras, lygi vyrui. Bet reikia diekti tokias savokas, tokias koncepcijas, kurios atvertų tą lygybę. Manau, kad reikia taip pat užtikrinti taiką, nes be taikos lygybės nebus. Eh, Labai ačiū. Toliau, ponė Masta. Labadiena. Aš, žinoma, taip pat noriu padėkoti Europos Sąjungai ir moterų, jungtinių tautų moterų teisių komisijai už tai, kad mes buvome, kad mus pakvietė dalyvauti čia Europos parlamento renginyje. Mes esame demokratiški partneriai E, gerbiantis žmogaus teisės. Es, kaip e, Palestinos parlamento narė ir kaip Palestinos e, administracijos atstovė noriu pasakyti, kad mes kovojame už vyrų ir moterų teisės ir taip pat kovojame už tai, kad moterų teisės, žmogaus teisės ir, ir, ir moterų bei vaikų teisės būtų teisės aktuose ir būtų pripažįstamos. Mums pavyko pasiekti, kad mums pavyko pasiekti nemažai pergalių šioje srityje. Mes darėme spaudimą, tai yra moterų organizacijos darė spaudimą, kad būtų numatytos kvotos moterims Ir tai yra pirmasis žingsnis link vyrų ir moterų lygybės praktinio užtikrinimo. Palestinos parlamente e, priemėme įstatymą, kur įtvirtinta vyrų ir moterų lygybė e, dėl kvotų, kurios numatomos moterims. Ir tai, tai reiškia, kad galima kad dabar jau daugiau moterų yra politikoje nei anksčiau. Bet nežiūrint mūsų e, plataus atstovavimo, vis dėlto neligybė išlieka. E, dvi, tik 20 procentų Palestinos parlamento narių yra moteris, bet manome, kad tai vis dėlto yra svarbus tikslas, e, kurio pasiekė Palestinos moteris. Aš manau, kad pokyčiai reikalingi žmonių mąstymė. Tik taip, ko nors pasieksime, tai e, kelias vedantis lik, link lygybės. To galime pasiekti tik per švietimo sistemą, per specialias programas švietimo sistemoje. Tik taip pasi, pakeisime mąstymą. Ir, ir, ir manau, kad ir mano šalyje, ir pasaulyje ir reikia nenilstamai kovoti su smurtu, pasitelkiant visas e, priemonės. Kalbu apie smurtą prieš moteris. Tas smurtas yra įvairialypis, jis jį moteris patiria ne tik e, būtinėje aplinkoje, bet ir visuomenėje. Ir noriu čia priminti Stambulo konvenciją, kurią mes, kaip parlamento narės, e, nagrinėjome ir kai Palestina bus pripažinta kaip suvereni valstybė, apie tai mes, mes buvom padrasintos šiandien čia ir mes tikimės, kad kai Palestina taps suvereni valstybė, tai tai taip pat mums padės toliau sėkmingai vykdyti kovą už vyrų ir moterų lygybę e, arabų šalyse, atsižvelgiant į visus e, arabų pasaulį draskančius konfliktus, pavyzdžiui, Izraelio-Palestinos konfliktą, moteris tampa pirmosiomis konfliktų aukomis. E, Junktinių tautų e, saugumo tarybos rezoliucijoje šiuo klausimu yra akcentuojamas e, vienas iš svarbių prioritetų tai yra kova su smurtu prieš moteris ir vaikus, kurie tampa pirmosiomis konfliktų aukomis. Mes, parlamentarės moteris, Palestinos moterų e, organizacijos narės, kovojame už lygybę, tačiau be taikos mes to tikslo niekada nepasieksime. Muchas gracias. Tiene la palabra la... Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį kolegijai Alfavorė. Saidati. وأود أن أشكر مرة أخرى Ačiū. Norėčiau dar kartą taip pat padėkoti parla Europos parlamentui bei jungtinių tautų komisijai už tai, kad mums e, suteikė, mums, mums e, įteikė šį kvietimą e, ir suteikia galimybę nešti savo indėlį į dialogą moterų klausimų. Norėčiau remtis diskusijomis, kurios, kuria, kuriuose dalyvavome mm, vakar. Ir manau, kad tai buvo labai realistinės diskusijos. Ir manau, kad remiantis tomis diskusijomis reikėtų apibriežti, kokie prioritetai, kokie mechanizmai mums padėtų sustiprinti bendradarbiavimą su Europos parlamentu, tam, kad drauge e, pradėtume renkti bendrą veiksmų planą, kuriame būtų išdėstyti prioritetai kovoje su išliekančia vyrų ir moterų neligybė. Jordanijos parlamente e, yra e, komitetas, e, kuris užsima moterų teisėmis. Mes dirbame labai tikslingai, aktyviai palaikome ryšius su visomis pilietinės visuomenės organizacijomis dirbančiomis šioje srityje ir mums pavyko pasiekti gražių rezultatų ir įgyvendinti neblogų projektų. Šia manau, kad reikia pasinaudoti šią progą ir sutvirtinti bendradarbiavimą su um, um, arabų šalių parlamentais ir aptarti uh, galimą darbą moterų lygybės klausimais. Kaip žinote, Jordanija yra Danija yra taiki valstybė, bet nežiūrinti tai, jai iškyla daugybė iššūkių Visų pirma, dėl e, pabėgėlių, nesibaigiančio pabėgėlių srauto, pabėgėlių, kurie, kurie plūsta iš kaimininių šalių e, dalyvaujančių konflikte. Tai tikrai didelis iššūkis Jordanijai, kuri neturi reikal, pakankamai išteklių, kad atremtų, priimtų šį iššūkį ir, ir, ir padėtų spręsti esminės humanitarnės problemas. Ir aš norėčiau paklausti, uh, Ar galbūt Europos parlamentas galėtų paskatinti, paraginti tarptautinę bendruomenę, suteikti pagalbą Jordanijai, e, bent jau kažkiek tai, kad ji galėtų geriau atremti šį iššūkį. Norėčiau, kad tarptautinė bendruomenė būtų paraginta taip pat Jordanija e, imtis priemonių kovojant su smurtu prieš vaikus ir moteris pabėgėlių stovyklose. Kalbant apie moterų teisės, teisų padėtį Jordanijoje, mums e, mes pasiekėme nemažai pergalių šioje kovoje. E, turime, kaip jau sakiau, e, moterų teisų komitetą parlamente ir ministeriją, kuri užsima šiais klausimais. Tačiau būtų gerai, kad daugiau parlamentarų ir daugiau moterų e, ateitų į politiką, domėtųsi šiuo klausimu, kad būtų įvairovė ir kad būtų galima, kad ta įvairovė atsispindėtų politikoje. Aš esu musulmonė ir esu musulmonų partijos narė, bet norėčiau pasakyti, kad aš e, vertinu islamo koncepcijas, nes islamas e, puoselėja moterų teisės ir islamas ragina gerbti moterų teisės e, pagal islamo doktriną moteris turi galimybę vaidinti vaidmenį politikoje ir, ir ekonominėme gyvenime ir anksčiau nebūdavo jokių problemų dėl moterų vaidmens šiame kontekste ir islamas visiškai nemenkina moters, visiškai priešingai, tačiau reikia pripažinti, kad šiandien mes e, kalbame apie tam tikrą disbalansą dėl, kuris atsiranda dėl to, kad kai kurie musulmonai neišmano e, e to, kas, ką, ką, ką, ką sako islamo doktrina. Ir norėčiau pasinaudodama šią progą pasakyti Europos parlamente, kad islamas yra taikos religija, o ne karo religija. Islamas visada rėmė moterį, e, politikoje. Islame pripažįstamas moters politinis vaidmuo. Tačiau e, buvo prasidėjo kova prieš šią savoką. Daugybė musulmonų sukilo prieš tokias teisės. Buvo daroma viskas, kad kad tos teisės būtų užmirštos, nurašytos. Nežiūrėti tai, kad islame kalbama visiškai priešingai apie tai. Islame e, kalbama apie, vis, apie visų žmonių lygybę, vyrų ir moterų. Islame kalbama apie e, tikinčiųjų lygybę, tikinčiųjų vyrų ir tikinčiųjų moterų lygybę. Norėčiau dar kartą pabrėžti, kad negalima laikytis iš ankstinių nusistatymų islamą išpažįstančiųjų atžvilgių. Reikėtų, su, reikėtų susipažinti su tikruoju islamu, sužinoti, kas tai yra. Ir todėl būtent už tai ir kovoja žmonės, kurie iš tikrųjų žino, apie ką kalbama islamo doktrinoje. Grazie, kolega. Dėkoju. O dabar žodis Turava Alpara. Ačiū pirmininkė. Norėjau pasakyti, kad mes esame labai susirūpime situaciją Jordanijoje, net 40 statymų šalyje, galima sakyti, diskriminuoja moteris. Taip pat teismuose, kai kalbame apie paveldėjimą ir kitus dalykus, kyla nemažai problemų. Kol kas mums nepavyko ištaisyti egzistuojančių trūkumų ir didžiausia problema įvardinčiau rinkimų įstatymą. pagal rinkimų apygardas. Ir e, rinkimų metu turime nemažai entuzijazmo, nori vis daugiau moterų aktyviai dalyvauti, tačiau tų kvotų, kurias turime, nepakanka. Yra Jordanijoje tokių vietų, kur gyventojų skaičius labai mažas ir ta kvotų sistema neveikia. Taigi mes norime pakeisti įstatymą, kad turėtumėme 50 procentų kvotą tiek vietos, tiek nacionaliniuose sąrašuose. Taip pat mes norėtumėme pakeisti e, politinių partijų formavimo įstatymą. Mes norime užtikrinti, kad kuo daugiau moterų būtų politinių partijų valdymo organuose, kad kuo daugiau moterų dalyvautų vietos valdžios institucijų veikloje. Mes taip pat norime matyti kuo daugiau moterų vyriausybėje. 30 ministrų postų yra šalyje. Ir manau, kad jeigu turėtumėme vyriausybėje daugiau moterų, galėtumėme daryti didesnį įtaką priimamiesiems sprendimams. Taigi iš pradžių reikia užtikrinti, kad įstatymai būtų tinkami ir tuomet galime kalbėti apie įstatymų vykdymo tinkamą įgyvendinimą, taip pat moterų aktyvesnį dalyvavimą kompanijų valdyme ir valdyboje. Moteris gali prisidėti prie ekonominės situacijos šalyje keitimo. Taip pat e, moterims turėtų būti suteikiami kreditai, visą tai turėtų būti daroma skaidriai ir biudžete turėtų būti numatyta lėšų, kad moteris galėtų tapti ekonomiškai ir socialiai nepriklausomos. Reikia tam tikrų iš apačios uh, į viršų inspiruojamų reformų, tačiau žinoma, toks procesas trunka nemažai laiko. Reikia ne vienerių, reikės ne vienerių metų, kol mes pasieksime e, kitur pasaulyje egzistuojančią padėtį. Reikia kuo daugiau moterų įtraukti į aktyvę veiklą. Jordanijoje yra parengta įstatymų, nežinome, ar jie bus priimti ar ne, kur kalbama apie moterų teisės, bet nežinome, ar tie įstatymai bus patvirtinti. Būtent dėl to kreipiamės į jūsų komitetą, kad mums padėtumėte, kad padėtumėte išspręsti e, tuos klausimus, kad e, regioniniai vadovai suprastų, kad tai yra svarbi tema kaip minėjo prieš tai kalbėjusi dalyvė. Labai, moteris patiria labai daug spaudimo. Turime Sirijos pabėgėlių problemą, trūksta darbo vietų. Taigi turime labai daug e, naujos darbo jėgos įplūstančios į Jordaniją ir tai e, taip pat labai kelia didelį spaudimą švietimo sistemai, ligoninėms. Kai kuriuose regionuose trūksta vaistų, medikamentų. Žinoma, Sirės moteris turi tokias pat teisės kaip mūsų moteris, teisės į sveikatos apsaugą, švietimą, taigi taip pat reikėjo, band apie moterų teisės ir galima reikėtų kalbėti ir apie moterų pabėgėlių padėtį. Turime paskirstinti, paskirstyti išteklius ir apie tai galvodami apie pabėgėlius, apie vietos organizacijas. turėtumėme remti su pabėgėliais dirbančias organizacijas. Taigi visų pirma reikia imtis diplomatinių priemonių, kad Sirijos konfliktas būtų išspręstas ir kad visi pabėgėliai galėtų saugiai grįžti namo. Taip pat reikėtų baigti Izraelio taikoma, taikomus teroro veiksmus, kai yra žudomi šalies piliečiai. Mes tikrai džiaugtumėmės, jeigu ES pripažintų Palestinos valstybę. Manau, kad toks žingsnis išspręstų labai daug kylančių problemų. gėdinga, kai vienos organizacijos atsisako pripažinti kitas. Dėkoju. Dabar žodis poniai Salem. Dėkoju, ačiū. Egipte matome, kad padėtis iš esmės pasikeitė. Birželio 30-osios revoliucija iš esmės pakeitė moterų padėtį šalyje. Prezidentas Sisi deda daug pastangų remdamas moterų teisės ir savo kampanijoje jis kalbėjo apie moterų teisų įtvirtinimą. Yra Konstitucijoje įtvirtinta pataisa dėl moterų teisų, taip pat 22 pakeitimai, 22 e, statymo pakeitimai e, užtikrina moterų teisės šalyje. Taip pat turime egzistuojančią 25 procentų kvotą e, rinkimų metu. Taip pat Egipte egzistuoja atlyginimų neligaus darbo užmokesčio problema tarp vyrų ir moterų, kurią reikėtų spręsti. Mes taip pat norime paskatinti merginas imtis įvairiausių profesijų. Norime, kad merginos galėtų gauti įvairios profesinės patirties ir tokiu būdu ateityje jos būtų, galėtų būti atsakingos už savo pačių ateitį. Taip pat reikėtų paskatinti politikus į savo kabinetus priimti daugiau moterų. Arabų pasaulyje moteris patiria daug kančių, terorizmo, susiduria su daugeliu iššūkiu. Ir mes prašome Europos parlamento remti Europos e, remti arabų pasaulio moteris ir kovoti prieš joms e, taikomą terorizmą. Dėkuoju. Mm, dabar žodis poniai Hamada. Dėkui. Ačiū pirmininkė. Dėkoju Europos parlamentui už kvietimą dalyvauti renginyje. Dėkoju už tokią, tokį puikiai organizuotą neformalų renginį, kur galime pakalbėti tokiomis svarbiomis temomis ir norėjau padėkoti ypač kolegijai iš Jordanijos. Kalbame apie lygybę arabų pasaulyje. Ir iš ties labai svarbu pamažu kurti tą tvirtą pagrindą. Negalime iškart išspręsti per vieną dieną visų kylančių problemų. Matome, kad Europoje šis procesas užtruko ne vieną dešimtmetį. matome, kad net Europos parlamente yra tik 30 procentų narių moterų. O mes kalbame apie 20 procentų kvotą ir norime dabar ją padidinti. Mes norime pasirašyti susitarimą su politinėmis partijomis ir užtikrinti 30 procentų kvotą ateityje, bet kol kas, kol kas dar to neturime. Ypač dar vieną dalyką norėjau pabrėžti, kad pažanga yra, mums pavyko ne vieną svarbų dalyką pasiekti, bet kyla pavojus, kad pradėsime eiti ne į priekį, o atgal. Ir jeigu taip nutiks, mums teks vėl viską iš naujo kurti nuo pat pradžių. Taigi turėtumėme judėti į priekį ir naudotis jau tą pažangą, kuri buvo pasiekta. Labai svarbu remtis tą sėkme, bet tai bu, gali būti sunku padaryti, jeigu neturėsime stabilumo ir taikos. Todėl ir prašome Europos parlamento pagalbos. Visų pirma, Europos Sąjunga, Europos parlamentas turėtų pripažinti Palestinos valstybę. Ir šis procesas užtruko jau per ilgai. Ir tuomet prasidėtų naujasis etapas. Lyčių lygybė sunkiai pasiekiama net turint Ženevos ir Stambulo konvencijas. Ten yra įvardinti pagrindiniai svarbiausi principai, o mums reikia konkrečių mechanizmų, kad tie principai taptų tikrovę. Ir kad ten numatyta sistema sėkmingai veiktų visame pasaulyje. Vakar kalbėjome apie palestiniečių moterų dalyvavimą. Anksčiau tas, procesas buvo, tas procentas buvo didesnis, 28 procentai viešajame sektoriuje moterų, o dabar tik 15. Viešame sektoriuje, atsiprašau, dabar yra šis procentas išaugęs iki 34. Bet problema akivaizdi, daugelis moterų gyvena kaimo vietovėse, ūkininkauja. Bet kai matome kertamus medžius ir moteris netenka darbo vietų, jos netenka užsiemimo. Ir mes turime um, numatytą biudžeto eilutę, turime specialų komitetą moterų teisėms bet reikia pradėti nuo konkrečių veiksmų, ten, kur problema yra. Mes taip pat mokome policijos pajėgas ir turime taip pat ir moterų policijos struktūrose dirbančių. Daug išteklių skyrėme tam dalykui, nes moteris taip pat turi dalyvauti ir saugumo palaikymo procese. Taigi manau, kad galime pozityviai nusiteikę žiūrėti į ateitį, bet visų pirma, mes tikimės, kad palestinietės galės e, džiaugtis tomis teisėmis, kuriomis džiaugiasi kitų šalių moteris. Tikimės, kad palestinietės turės e, svarbų vaidmenį visuomenėje, šeimoje ir kviečiame visas pasaulio valstybės padėti mums ir pripažinti mūsų šalį Palestiną. Kviečiame visas šalis pripažinti Palestinos egzistavimą. Reikia baigti šį destrukcijos procesą, reikia pradėti naują etapą, kur visi yra lygus ir vyrai ir moteris. Ir tik tuomet mes galėsime kalbėti apie regionų ir šalies kūrimą. Turime uh, stengtis dėl taikos bet yra kovojančių prieš šį procesą ir mes tikimės, kad parlamentas yra mūsų pusėje ir kad mums padės. Europos Sąjunga yra vienas iš pagrindinių e, Palestinos valstybės rėmėjų. Taigi tikiuosi, kad mes galėsime baigti šį egzistuojantį genocidą ir netinkamas politikos priemonės istituzione. Na, iš tiesų, man atrodo, kad ši konferencija išryškino, kiek jums artima ir svarbi yra Europos Sąjunga, Europos parlamentas ir manau, kad Aišku, šiandieną mūsų kalbos ateityje virs praktiniais darbais ir mes galėsime plėsti savo bendradarbiavimą. Toliau, ponia Taminiai. Atsiprašau, aš tikriausiai neteisingai išvi, e, ištariau jūsų vardą Tameriai. Taip? Ačiū, ponia pirmininkė. Mm. Norėčiau padėkoti už vakar ir šiandien įvykusias diskusijas ir norėčiau pratesti šiandien rytą vykusias diskusijas dėl Stambulo konvencijos ir e, smurto prieš moteris. Norėčiau padėkoti Jums už e, prezentaciją šio klausimą. klausimo. Norėčiau tik pasakyti, kad kova su smurtu yra tas mūsų siejantis aspektas, pagrindas mūsų bendram darbui, be, bendram mūsų įstatymų kuriejų darbui. Norėčiau, pas, e, buvo įdomu išgirsti, kad tik aštuonios ES valstybės yra ratifikavę šią konvenciją. Tai e, mums e, atskleidžia, kad ir kitapus viduržėmio jūros yra nemenkas pasipriešinimas ir kad egzistuoja e, smurtas lyties pagrindu. Ir tai mus ragina ieškoti priemonių, galimybių drauge reaguoti ir kovojant su smurtu e, lyties pagrindu ir parengti mechanizmus, kurie padėtų kovoti su smurtu, tai yra kurti teis, teisinius mechanizmus, taip pat e, kalbėti apie tai viešai. Stambulo konvencija yra vienas iš, viena iš pamatinių konvencijų, kurios nuostatos yra saistančios ją pasirašysioms valstybėms ir mes galime mobilizuoti savo pastangas e, susitelkę dėmesį į šią konvenciją. Ir mūsų konferencijai Mes kalbame apie 20 metų laikotarpį, jis trumpas ir ilgas, O ir tiek laiko e, ta teisė nepatirti smurto lyties pagrindų yra pripažįstama po vienos konferencijos. Ir tai yra konjektūra ir mes turime įvertinti, kas jau nuveikta įgyvendinant veiksmų planą, įgyvendinant vienos deklaraciją. Ir kaip, saky, kaip, kaip jau buvo sakyta, Marakeše vyks antrasis tarptautinis forumas lapkričio pabaigoje ir žinau, kad šis klausimas yra įtrauktas į darbo tvarkę to renginio ir bus surenktos diskusijos, forumai skirti šiam klausimui, bus kalbama apie tai, kaip vienos deklaracija įgyvendinama ir kaip vyksta ko, kova, kova e, su smurtu numatytų lyties pagrindus, būtų nukreiptų prieš moteris. Atsižvelgiant į tai, kad e, Marokas yra e, demokratijos keliu žengianti valstybė, mes, pas mus egzistuoja įstatymai, e, esame patvirtinę konvencijas ir pilietinės visuomenės atstovai, taip pat parlamento nariai vykdo įvairiausius projektus. Taip pat egzistuoja žmogaus teisų nacionalinė taryba, kuri praėjusiais metais surengė e, specialius renginius skirtus šiam klausimui, tam, kad atkreiptų visuomenės dėmesį į, į tai ir, ir, para, ir taip pat siekė paraginti Maroką e, pasirašyti Stambulo konvenciją. Tai susiję ir su Kalbant apie pilietį, politinį dalyvavimą, dalyvavimą politinėje veikloje, norėčiau paminėti kvotų klausimą. Vakar kažkas e, užsiminė apie tai ir aš manau, kad tai vienas iš pamatinių dalykų, nes kartais moteris ir e, tie, kurie kovoja už lygybę, teigia, kad kvotų tarsi ir nereikia, reikia veikti vietoje. E, Tačiau noriu pasakyti, kad mes esame tie tos, kurie turėtų suvokti, kad kai kalbame apie kvotas, kalbame apie duotybę, bet kalbame apie tai, kas įtvirtinta e, CEDA e, institucijos ketvirtajame straipsnėje. Ir mes ne, ne, nebejojame, nekvestionuojame kvotų klausimo, mo, moteriams e, skiriamų kvotų klausimų. Pavyzdžiui, Mar, Maroke yra per daug, kad kai kurių atstovų, kai kurių visuomenės grupių atstovų, tačiau nežiūrinti tai, kad moteris yra, sudaro pusę visuomenės narių, jų atsovavimas yra nepakankamas. Ir neturėtume atsisakyti tų, gal, tos galimybės skaičiais išreikšti mūsų siekių ir siekti lygybės ir, ir čia priemonę. Ir noriu pasakyti, kad e, ekonominis įgalinimas, moterų socialinė apsauga, kitapus viduržėmio jūros yra kiti svarbus dalykai. Ir čia, manau, reikia ieškoti priemonių, pamastyti, kaip mes drauge galėtumėme vykdyti bendrą veiklą, siekdami užtikrinti lygybę ir um, įveikti tą atotrukį egzistuojantį. Ačiū. Grazie. Do la parola alla... Labai ačiū. Dabar žodis poniai Ligep kad ir išgirstumėt, ką mano Europos parlamento narės. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau dabar trumpai, bet iš viso širdies padėkoti visoms kolegėms, kurios atvyko iš taip toli iš tikrai labai toli kai kuriais atvejais, kad papasakotų mums um, apie savo gyvenimą. Mm, išsakytų savo nuomonės, e, užduotų klausimus. Europos parlamento nariams taip pat pasidalintų savo rūpešiais, siekiais, papasakotų apie tai, kas joms rūpi, ko pasiekė jų šalis ir ko pasiekė moterys, kurias jos atstovauja. Jūs dėkojate mums, dėkojate Europos parlamentui jungtinių tautų moterų reikalų komisijai, bet mes norime padėkoti Jums už, už tai, kad atvykote pas mus, kad pasidalintumėte e, savo gyvenimai su mumis. Ir kad ir, ir taip e, gyviausiai pademonstruotumėte e, koks e, yra moterų politinis e, pasirežimas, įsipareigojimas siekti mūsų visuomenių raidos. Ir visi, jų pasisa visi jūsų pasisakymai per tas dvi e, dienas nebuvo neaktualūs. Vis, visais atvejais kalbėjome apie esmę ir aš tikiuosi, kad bus kitų progų, kaip jau minėjo ponė vicepirmininkė, ponė Matera, tęsti mūsų darbą pradėtą parlamente šioje kadencijoje. Ir aš tikiuosi, kad mes ištikis, išliksime budrus partneriai, stebėsime politinius, ekonominius procesus, kuriuos išgyvena jūsų šalis. Ir tikiuosi, kad mes būsime dar naudingesnis jums ateityje, naudingesni dar ateityje. Ir visi jūsų pasisakymai, pasakojimai apie tai, kas vyksta jūsų šalyje, e, nepaliko mūsų abejingais. Ir aš apgalėstauju, kad iki ga, šio renginio galo nesulaukė daugiau kolegių. Aš suprantu, kad tai gali būti jūs nuvilintis vaizdas, bet ne, nepasidarykite iš ankstinių išvadų. Mes tikrai aptarsime šio renginio rezultatus savo politinėse frakcijose. Manau, kad jisai e, sukuria labai gerą energiją ir, ir dėkoju už galimybę. Ir tai buvo tikrai politiškai įtakingas ir įdomus renginys. Ačiū dar kartą, kad atvykote pas mus iš taip toli, kad skirti tam laiko, pastangų ir drąsos. Tai mums tikrai naudinga, tai mums padės mūsų kasdienėme darbe nes mes savo šalise ir sudarėme, na, ne su tokiamis sudėtingomis ir pavojingomis situacijomis kaip jūs, bet mums kartais taip pat e, reikia įveikti nedidelius kalnus ir kartais tenka atsimušti į sieną. Ačiū už vilties žinę, už drąsą. draugys ir, ir, ir tai ir, ir, kalbu moteriškos draugystės ir solidarumo vardan. Ačiū. Grazie alla collega Le Grip. Allora, poiché tra pochi minuti alle 12.30. E Ačiū gerbiamai kolegijai, mes turime dar keletą minučių likusių, mes turim 12.30 baigti konferencijos darbą, o nori pasisakyti dar keturios svetės, todėl prašom laikytis kalbėjimo reglamento, kalbėjimo laiko reglamento po tris minutės, nes mes turime atsižvelgti į vertėjų darbo laiką, o be vertėjų mes negalime išsiversti ir ne tik šiandien, bet apskritai Europos parlamentas naudojasi labai plačiai vertėjais. Pone Benėje, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Europos parlamentui, kad suteikė man šią galimybę. Man ir mano <clears throat> kolegiams atvykti pas jūs ir nors šiek tiek supažindinti su tuo, ką mes nuveikėme Alžyre moterų labui. Alžyro moterų judėjimas suvaidino labai svarbu vaidmenį prieš mūsų mano šalį atgaunant nepriklausomybę. Ir ne tik tai dėl to, buvo ir kitų svarbių dalykų, kuriuos e, atliko Alžyro moterų judėjimas. Tačiau kitas dalykas, kad aišku, mes susidūrėme ir su problemomis. Moteris nebuvo pasirengusios greitai įsitraukti į šalies politinį gyvenimą ir nuo nepriklausomybės paskelbimo faktiškai moterų politikių nepadaugėjo. Mes matome, kad jų procentas viruoja tarp 3 ir 7 procentų. Visgi Yra sričių, kuriuose matomi pasikeitimai dėka neseniai vykdytų politinių reformų ir pirmiausia 2008 metais pakeistos iš dalies konstitucijos. Labai daug dėmesio skiriama moterų politinėms teisėms. Nu, o parlamento darbo tvarkos taisyklės irgi atvėrė daugiau galimybių moteriams dalyvauti politinėme gyvenime. Tie nauji statymai, kuriuos mes primame Alžyre, jau duoda pirmojų vaisių. Ir parlamente moterim, moterų padaugėjo iki 20 procentų. moterų atstovavimas darbo rinkoje siekia 31 procentą maždaug bet parlamento pirmininko pavaduotoja ir kai kurių komitetų pirmininkės ir pirmininkų pavaduotoja yra moteris. O tai jau geras pasiekimas. Be to, moterims atstovaujama ir vietos savivaldos lygių ir jų skaičius dirbančių vietos savivaldos institucijose pastaraisiais metais išaugo. Pasinaudosiu šią progą tam, kad kreipčiausi į jūs visas. Mes norėtume, kad tikrai visos moterys galėtų aktyviai dirbti. Ir taip užtikrinti, kad moterims tinkamai atstovaujama politikoje. Norėtume, kad vis daugiau politikių moterų atsirastų. Norėtume, kad e, moteris tokiu būdu įgytų daugiau galimybių reikšti savo nuomonę. Ir aš manau, kad iš tiesų būtent pačios moterys turi kalbėti apie save, o ne kažkas kitas. Pirmininkė, aš labai atsiprašau, kad e, nutraukiau jūsų pasisakymą, bet jūsų pasisakymo laikas baigėsi. Toliau, pana Tabat. Salam alaikum. Esu pana Tibet iš Jemeno socialinių reikalų ministrė ir taip pat socialistų partijos generalinio sekretoriaus pavaduotoja. Labai džiaugiuosi, kad galiu čia būti šiandien kartu su iškiliomis moterimis, tokiomis kaip parlamentų narėmis tiek iš arabų šalių, tiek iš Europos parlamento. Ir esu labai dėkinga parlamentui, kad jisai surengė šį renginį. Svarbus dalykas skatinti moteris vis plačiau dalyvauti sprendimų prieimime. Jeigu kalbėčiau apie Jemeną, tai Jemene vis dar tenka spręsti labai sudėtingas problemas. Be kita ko, tarptautiniai konfliktai daro neigiamą poveikį Jemeno ūkio raidai. o tai savaime suprantama neigiamą poveikį daro ir moterų padėčiai, kuri tampa vis labiau komplikuotesnė ir, sus, ir tokia padėtis atskleidžia visas visuomenės pikžaidžias, tai yra auganti neraštingumą, bet to tokioje terpėje gali gimti diktatūra O kalbant apie skurdą, tai maždaug 50 procentų žmonių gyvena žemiau skurdo ribos. Daugelis moterų yra neraštingos, net iki 90 procentų rodo kai kurie statistiniai duomenys. Jemene buvo bandoma atsisakyti gentinių santykių ir užkirsti kelią tarp gentiniams vaidams. Buvo bandoma sukurti šio laikinę visuomenę. Mums pavyko iš dalies pasiekti kai kurių tikslų dėka tautinio susitaikymo proceso. Atsivežiau kartu su savimi vieną darbo dokumentą, nežinau, ar buvo išplatinta jo kopija. Uh, Vakar turėjau tą dokumentą pristatyti, bet e, mums pritruko laiko. Ir norėčiau pakalbėti dabar. Viena iš problemų, su kuria mes labai rimtai susidurėme, tai yra labai jauno amžiaus mergaičių ištekinimas. Yra religinės grupuotas, kurios pritaria mažamečių mergaičių ištekinimui, nors mes bandome su šio reiškiniu kovoti per parlamentą, bet nepavyko mums primti jokių įstatymų, nes oponuojančios partijos pasisakė prieš. Todėl norėtume kreiptis į jūs su prašymu padėti mums. Pirmininkė nutraukė kalbančiąją. Aš labai atsiprašau, kad jūs nutraukiu, bet aš norėčiau, kad ir kitos dvi kolegės iš arabų šalių galėtų pasisakyti, nes dar reikia padaryti ir apibendrinimą. Aš todėl pagalvojau, kad Aš pati nekalbėsiu, bet suteiksiu galimybę jums padaryti apibendrinimą, nors noriu pasakyti, kad mano galva konferencija pavyko. Ir mano kaip komiteto pirmininkės pavaduotojos e, malonė pareiga yra pakviesti jūs atvykti ir kitą kartą į Europos parlamentą. Dabar ponia Bjork. Ačiū. Noriu pratesti kolegės ponios Legripa mintį. Noriu padėkoti Jums visoms, kad atvykote iš taip toli į mūsų parlamentą, kad papasakotumėte apie savo kovą Ir tiesą pasakius, klausydamais jūsų pagalvojau, kad kovojame labai panašiai, nes mes kovojame su smurtu prieš moteris, kovojame už moterų ekonominę nepriklausomybę, už moterų galimybės dalyvauti politikoje. Ir mes, kaip ir jūs, galime papasakoti, kas pavyko, o pavyko kai kas, bet taip pat galime papasakoti ir apie nesėkmes. Aišku, viskas priklauso nuo aplinkybių. Jūsų šalyse aplinkybės daug e, labai apsunkina jūsų kovą, nes jūs kenčiate nuo karinių konfliktų ir todėl mes turėtume semtis e, jėgų ir įkvėpimo iš jūsų, o ne atvirkščiai. Be to, jūsų politinis ryštas rodo, kad Europa privalo tęsti, kai sakau Europą, galvoju apie Europos Sąjungą, privalo tęsti bendradarbiavimą tiek dvišalių, tiek daugia šalių e, pagrindų. Europos parlamente egzistuoja atitinkamos delegacijos su šalimis ir mes pasistengsime, tikrai pasistengsime, kad moterų klausimas būtų įtrauktas į e, prioritetinių darbo tvarkės klausimų sąrašą. Taigi tikrai labai jums ačiū. Mes žinome, kad jūs, mūsų seserys, esate arti mūsų visame tame arabų regione. Ačiū. Ačiū. Ačiū. Na, praktiškai tuomi mes baigiame konferenciją ir tikiu, kad nekartą susitiksime ateityje. Visiems ačiū, sako pirmininkė.